Kolegos, pradėsime jungtinį komitetą moterų ir reikalų komiteto ir rinta komiteto. Norėčiau pasveikinti abiejų komitetų narius atvykusius į posėdį. Tikrai labai malonu bendra pirmininkauti su ponu, e, su junta pirmininku. Ir kaip žinote, šitas klausimas yra svarbus abiems komitetams, nes mes norime skatinti lyčių lygybę kaip pagrindinę ES vertybę, kad jie atsispindėtų visose ES politikos rytise, įskaitant ir priekybos politiką. Su šiuo failu pradėjome kartu dirbti e, gegužės 11 dieną, kai vyko jungtinis klausimas Ir tuomet buvo galimybė pamatyti, kad prekybos ir investicijų susitarimai skirtingai paveikia vyrus ir moteris. Todėl nusprendėme, kad reikėtų pasigilinti į ES prekybos politiką iš lyčių perspektyvos. Prieš suteikdama žodį pranešėjams, norėčiau jį suteikti ponui Winkler, mano bendra pirmininkui. Dėkui gerbiama pirmininkė, sveikinuosi taip pat su moterų reikalų ir tarptautinės priekybos reikalų komiteto nariais. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdį ir atstovauti intą komitetui šiandienos diskusijose, kalbėti apie lyčių lygybę sus, priekybos sustarimuose. Europos komisija savo komunikate kuris buvo pristatytas 2015 metais spalio mėnesį, ypatingai pabrėžė ES prekybos politiką paremtą vertybėmis. Ir dabar mes vertinsime Europos komisijos naują a, prekybos strategiją, kuri bus patvirtinta lapkričio mėnesį. Ir, o po to vyks laikotarpio vidurio vertinimas Inta komitetas labai stipriai palaiko vertybėmis paremta prekybos politika ir mes taip pat siekiame uh, užtikrinti lyčių aspektą prekybos politikoje, nes ir norėtume, kad tai atsispindėtų tolesnėje mūsų veikloje. Vyko klausimai šią temą, buvo užsakytos dvi išorės studijos. Viena vertino ES prekybos politiką iš lyčių perspektyvos, o kita studija gilinosi į lyčių lygybę priekybos susitarimuose. Ir buvo tomis studijomis paremta parlamento rezoliucija, taigi norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Ir taip pat esu įsitikinęs, kad šiandienos diskusijos taip pat prisidės prie subalansuotos, uh, realybę atspindinčios, bet į ateitį orientuoto pranešimo. Ačiū, ponė Winkler, o dabar žodį suteiksiu pranešėjams. Pone Bjork. Nes dabar, kaip suprantu, jūs kalbėsite už abu pranešėjus, ar ne? Už abi pranešėjas, prašau žodis jums. Dėkoju abiems pirmininkams. Atsiprašau už ponę Forensą, kuriai paskutinę minutę ištiko problema ir jie negalėjo išvykti iš Italijos. Šį rytą todėl jį paprašė manęs pristatyti pranešimą mūsų abiejų vardu. Dabar kalbėsiu švedų kalba. Jeigu reikėtų vertimo paslaugų, prašom sudėti ausines. Kągi, Kaip abu bendra pirmininkiai sakė, šis pranešimas yra labai svarbus. Nuo pat pradžių jis toks buvo. Ir norėčiau papasakoti, kaip jis atsirado. FEM komitetas nusprendė, kad reikėtų parengti pranešimą, kuriame būtų kalbama apie lyčių klausimus e, susijusius su tarptautinės priekybos politika ir kaip ta politika paveikia vyrus ir moteris, ir ypatingai moteris. Ir mes labai džiaugiamės, kad INTA komitetas irgi panorėjo prisidėti prie šio darbo ir paskirti irgi pranešė iš savo komiteto. Ir mes bendradar, iš to bendradarbiavimo tarp FAM ir INTA komitetų gavome labai daug. Vakar buvau DEVE komitete ir pristačiau mūsų pranešimo projektą. Išgirdau ir jų grįžtamą į ryšį ir tas bendradarbiavimas mums taip pat labai svarbus, nes jie irgi turi patirties su lyčių lygybės klausimais priekybos kontekste ir jie gali pa, mum parodyti tai, apie ką mes nesame pagalvoję. Taigi vyko susitikimai su ekspertais, vyko klausimai, daug diskutavome, kodėl reikėtų į tarptautinę priekybą žvelgti iš lyčių perspek lyčių perspektyvos. Na, Tai yra labai svarbi ES kompetencija, tai yra svarbus politinis instrumentas ir manau, kad jis turi būti glaudžiai susijęs su mūsų vertybėmis, iš kurių viena yra lyčių lygybė. Girdėjome iš komisijos pirmininko Junkerio, kad yra daug tarptautinių susitarimų šiuo metu rengiama, bus susitarimas su Čilė, ten taip pat planuojama įtraukti lyčių lygybės skyrių. Taigi mes norime tikrai pagerinti komunikaciją šiais klausimais ir paginti savo žinias. Jūs turbūt esate perskaitę mūsų pranešimo projektą ir lauksime jūsų indėlio. Tik tai dar atkreipsiu dėmesį į kelius dalykus pranešimas yra padalintas į tris skyrius. Vienas iš jų žvelgia į tokius bendresnius klausimus, pavyzdžiui, lyčių lygybės perspektyva ir kad jos reikia tarptautinėje priekyboje. Kitas skyrius labiau kalba, atskirus sekt, e, e, kalba apie atskirus sektorius. Ir šis skyrius nėra dar pakankamai suformuluotas, tikiuosi, kad INTA komitetas galės prie to prisidėti ir e, kad padės mums pagilinti tas rytis, kurios galėtų būti pagilintos. Dar galiausiai trečiasis skyrius tai bus rekomendacijos Europos komisijai. Mes norėtume jas parengti ir pasiūlyti tas rekomendacijas apie būsimus priekybos sustarimus. Taigi, kiek jau iki šiol pavyko pasiekti? Būtent tos pasiekimus ir norėčiau akcentuoti. Visų pirma, reikia pastebėti, kad nėra lyčių lygybės perspektyvos pakankamai. Iki šiol tikrai girdėjome daug nuostabių žodžių, skambių frazių apie tai, kad žmogaus teisės reikia įtraukti į politikos e, kryptis, bet nėra tam pakankamų priemonių. Ir komisija iki šiol tik tai kalbėjo, kad reikia skatinti moterų verslumą, bet juk galima nuveikti daug daugiau. Taigi, Tai yra mūsų galva svarbu. E, visų pirma, yra konvencija dėl bet kokio smurto prieš moteris panaikinimo, ji yra labai svarbi. Tai yra tarptautinių mastų įpareigojantis teisinis instrumentas ir mūsų prekybos politika turi būti su juo suderinta. Taip pat reikia stengtis, kad e, jungtinių tautų tvarios plėtros tikslai, ypatingai penktasis tikslas, kuriame kalbama apie lygybę, taip pat atsispindėtų ES prekybos politikoje. Taip pat e, atkreipiame dėmesį į tai, kad reikia daugiau ekspertinių žinių e, lyčių lygybės klausimais. Čia galėtų aktyviau dalyvauti pilietinė visuomenė. Ir taip pat reikia nušviesti ir neigiamas pasiekmes, kurias pastebėjome praeitįje, kaip pavyzdžiui būdavo pernelyg daug liberalizavimo arba buvo privatizuojamos viešosios paslaugos, kurios uh, yra labai svarbios moteriams, kurių pagrindiniai naudotojai yra moteris arba kurios dirba teikiant tas paslaugas. Ir taip pat, taip pat GSP plus sistema čia galėtų pasitarnauti. Ir jeigu nebus laikomasi tų normų nustatytų GSP plus, būtų galima numatyti kažkokius tolesnius veiksmus. Ir taip pat mūsų nuomonė reikėtų labiau pareigojančių taisyklių ir normų tarptautinių lygių taikomų tarptautiniai priekybai. Pavyzdžiui, matėme ir sėkmės istorijų dėl konfli mineralų iš konfliktinių zonų. Ten buvo gana sėkmingai padirbėta, buvo nustatytos taisyklės, normos, kurių yra laikomasi. Reikėtų iš tikrųjų daugiau tokių teisiškai privalomų e, instrumentų. Taip pat reikia uh, labiau stengtis, kad ne tik ES, bet ir kiti tarptautiniai veikėjai, pavyzdžiui, pasaulio prekybos organizacija arba jungtinės tautos, bendradarbiautų su mumis siekiant tų tik bendrų tikslų. Manau, kad kol kas čia ir sustosiu, bet labai laukiu jūsų pasisakymų, lauksiu ir jūsų pakeitimų, kad galėtume ir toliau dirbti ir parengti tikrai puikų pranešimą, nes aš šventai tikiu, kad e, kaip ir anksčiau buvo Europos parlamente, aš manau, kad Europos parlamentas galėtų prisimti lyderio vaidmenį ir parodyti komisijai, kad yra galima integruoti lyčių perspektyvą tarptautinės priekybos srityje. Reikia būti ambicingiems ir drąsiems. Ir į šitą klausimą žiūrėti labai rimtai, taigi dar kartelį dėkoju visiems, kad atvykote ir lauksiu tolesnių jūsų pasisakymų ir pakeitimų. Ačiū. Uh, Ačiū už prezentaciją. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams FEM komiteto. Aš e, negaliu paisyti griežtai pasakymo tvarkos. Ponas Taisun prašo žodžio jau dabar. Ačiū, e, nes penktą valandą turėsiu balsuoti kitame komitete, tai dėkui už suteiktą galimybę pasisakyti. Ačiū abiems uh, E, mūsų pranešėjams už tikrai svarbų darbą. Mums reikia įveikti tą aklumą dėl lyčių matomą mūsų prekybos politikoje. Prekyba visiems 15 metais paskelbta strategija net nemini lyčių klausimo, atitinkamai reikia aiškiai pasakyti, prekyba nėra neutri lyčių atžvilgių ir mums reikia įvertinti, kokią poveikį priekyba daro vyrams, moteriams ir reikia skatinti tokią priekybos politiką, kuri taip pat skatintų keisti tradicinį požiūrį į lytis. Aš e, nekomentuosiu visko labai plačiai, tiesiog pasiūlysiu gal keletą idėjų įgaliojimuose dėl dėryb, įgaliojimėse dėl dėrybų vykdymo trūksta skyrio dėl lyties, taip pat trūksta lyties paminėjimo poveikio vertinimo, reikia ex ante vertinti priekybos susitarimus ir ten reikėtų atsižvelgti į lyčių dinamiką, viešąją politiką bei tokiu būdu suformuoti sisteminį bendrą požiūrį prieš pasirašant bet kokį priekybą prekybinį susitarimą reikia įvertinti lyčių padėtį ir įtraukti lyčių eksperto nuomonę į tvarųjų poveikių vertinimą. Taip pat mūsų nuomonė reikėtų užtikrinti, kad visi prekybiniai susitarimai, ne tik dėrybiniai galiojimai, turėtų skyrių dėl lyčių. Taip pat reikėtų tinkamai struktūruoti duomenis, kad būtų aišku, kokia yra vyrų, moterų padėtis. Gal galvokime ir apie specialų kontaktinį pareigūną, prekybos GD, asmo kontroliuotų ir koordinuoti lyčių klausimus visose priekybinėse klausimuose. Ir taip pat reikėtų galvoti, kad tas asmuo ar asmenis galėtų prisidėti prie dėrybų ES vardu. Dažnai nuo priekybos e, neigiamų pasiekmių neproporcingai keičia moteris. E, reikėtų įvertinti atitinkamai realų poveikį moteriams ir kokį poveikį susitarimas darys viešai politikai. Galiausiai reikia įvertinti visas egzistuojančias politikas sritis ir pažiūrėti, ar ten tinkamai lyčių lygybė apimama. Čia keletas idėjų, kurias siūlyčiau bendra pranešėjams, o bet kuriuo atveju visiškai palaikau išgirstas mintis, net nebejoju, jog bendromis jėgomis pasieksime geriausią rezultatą. Dėkui. Labai ačiū, ačiū kolegos už supratingumą, o dabar įprastinė pasisakymo tvarka, šešėliniai pranešėjai, EPP vardu Barbaros Martelos mintis e, pristatys Salvatore Čiku. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponė Mateira, čia yra pranešėja nuo mūsų frakcijos. Jie atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Pasisakysiu jos vardu. Ačiū ponė, poniams Forenza ir Bjork už atliktą darbą. Tvirtai tikiu, kad tarptautinė priekyba Ypač dėrybos dėl prekybinių sustarimų su trečiosiomis valstybėmis suteikia galimybių skatinti moterų ekonominę emancipaciją. Reikėtų pasinaudoti priekybos susitarimais kaip priemonė, kad tose valstybėse, kur neligybė tarp vyrų moterų dar didelė, galėtumėme keisti situaciją į gerą. Mot komitete egzistuoja konsensusas, tačiau kol kas nepakankamai iškristalizuotas, būtent dėl to, kaip užtikrinti lyčių lygybę prekybos srityje. Manau, turime sutarti, kad tiek vyrai, tiek moteris turi gauti vienodą naudą iš e, laisvos prekybos, prekybos susitarimo. Reikėtų įvertinti, ar yra ta nauda ir iš anksto pabandyti vertinti tikrai nelengva susitarimų poveikį abiems lytims. Kartu reikia pažiūrėti, koks bus poveikis algoms, nes skirtumai tarp to, kiek uždirba vyrai ir moteris, egzistuoja ir tai mums nepriimtina. Moterų vyrų lygybė yra mums savaime suprantama. ES Ir dėl to, nežiūrint jokį konkurencinį pranašumą, sutarant susitarimą, šio aspekto pamiršti negalima. Dabar konkrečiai apie pranešimą daug ką įmanoma tobulinti, tačiau ir yra ir daug gerų minčių. Reikėtų labiausiai keisti tam tikras ideologizuotas mintis, tekste reikėtų didesnės pusiausviros. Na, tekste tarsi paišoma viskas labai juodomis spalvomis, priekybos politika nėra tik blogis, nei vienas tyrimas to neįrodo. Akivaizdu, kad po priekybos susitarimo sudarimo yra ir teigiamų, ir neigiamų pasiekmių moteriams. Negalima taip paimti ir vienašališkai pasakyti, bet kokia priekyba, bet kokie susitarimai yra blogai. Aš e, atitinkamai siūlau pakeitimų naują teksto redakciją. Tokiu būdu mes paminėtumėme ne tik blogybės, bet ir galimybės, kurias atveria priekybos susitarimai. Tikrai nereikia apsiriboti tiek lyčių padėties skirtumai, e egzistuoja skirtumai tarp atskirų piliečių, grupių, mažumos, socialinės klasės ir panašiai. Bet kuriu atveju žmogaus teisės, darbo teisės, vartotojų teisės nusipelno didžiausio dėmesio, lyčių lygybė ir lygybė visuomenėje, tinkama aplinkos apsauga. Svarbios temos nagrinėtinos konstruktyviai. Europa dėja negali visur pasirodyti kaip, pavyzdžiui, mokytoja ar kažkas, kas nurodinėja, kaip reikia elgtis, bet, kurio, bet iš kitos pusės mes e, kovojame už moterų teisės, prisidėjome prie moterų emancipacijos Europoje, todėl galime sauliaisti trečiosioms valstybėms pateikti vieną ar kitą patarimą, kaip reikėtų dirbti, kaip reikėtų siekti moterų savarankiškumo. Na, Europa čia gali pater, patarti, bet primetinėti visiems mūsų vertybės, mūsų situacija būtų neprimtina. Reikėtų dirbti dialogo pagrindu. Sakyčiau, kad reikėtų ieškoti kultūrinio, socialinio, teisinio ryšio, ypač diskutuojant apie pagrindinės teisės. O prekybos susitarimu, susitarimu pagrindinis tikslas, aišku, yra ekonominė nauda. Čia teigiamas pasiekmes bus juntamos abiejų lyčių. Ta ekonominė nauda gali padėti rasti bendrą pagrindą susitarimui, vertybių, gynimui. Deja, dabartiniai pranešimo versijai EPP pritarti negalės. Dėkoju dabar socialdemokratų frakcijų šiandien pranešėja Marija Noichel. Su manim. Ačiū. Na, ką tik pasisakiusiam kolegai atsakysiu tai. Štai kaip. Negalima viską vertinti tik iš lyčių perspektyvos. Čia aš arba patraukau pečiais, arba tik e, šypsausi. Na, lyčių perspektyva yra naujovė, yra geras dalykas. Dalykas, kurį e, reikia įtraukti į būsimus susitarimus. Reikia įvertinti, kaip susitarimai paveikia moteris, ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Todėl čia mums reikia žvelgti tikrai ne per rožinius akinius į situaciją. Beje, moteris nėra vien kažkas tapataus, moteris yra ūkininkės, vartotojos, moteris uždirba daugiau ir gali vartoti mažiau, ar turi mažiau pinigų, mažiau vartoja, moteris namų šeimininkės. Akivaizdu, kad priekybos sustarimo poveikis skirtingoms moterų grupėms yra nevienodas. Aš dirbu ir agri komitete. Tai mums labai svarbu užtikrinti, kad e, vanduo sėja sėklos ar nuvarimai nuo žemės. Tai temos aktualios ir priekybiniams susitarimams. Negalima, kad vanduo ar e, sėjai reikalinga sėkla patektų į keleto galingųjų rankas. O šios temos yra labai aktualios moteriams, nes jos labai dažnai yra tos smulkiosios ūkininkės. Pradėkime nuo to, kad dažniausiai moteris prausia savo vaikus, maudo juos. Todėl negalime nuleisti, kad priekybos susitarimai nulems procesus, kurie pakenks visi, visai visuomeniai. Beje, nepamirškime, kad priekybos susitarimai sukelia ir migracinį spaudimą. Europoje dažnai nenorima suvokti šios teisybės. Čia nereikia neikti, kad jeigu vykdome netinkamą prekybinę politiką, tai didiname kitose pasaulio vietose migracinį spaudimą, kurios liūdniausias pasiekmes pajunta būtent moteris su vaikais, o ne niši vyriškiai. Dar paminėčiau savanoriškumą. Mes dažnai kalbame, kad prekybos sustarimus laisva valia sudaro abi pusės. Na, Kiek čia tos laisvos valios, aš nežinau. Beje, kalbant apie laisvą valią, reikia galvoti, kas dalyvavo priimant susitarimą. Ir pažvelgiu į trečio valstybę pasaulio valstybės ir matau, kad ten prie dėrybinio stalo nesėdi ne viena moteris. Čia aišku yra ir emancipacijos klausimas. Ar turi teisę moteris dėrėtis dėl priekybos susitarimų, ar tai yra vyro susitarimų e, reikalas ir po to moteris tik kenčia nuo viso to. Vokietijoje, pavyzdžiui, jeigu reklamuojamas e, vaistas, kaip ir Lietuvoje, beje, e, sakoma, pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku apie galimas neigiamas pasiekmes. Tai konsultuokime, kokias neigiamas pasiekmes gali turėti uh, priekybos sustarimai moteriams. Akivaizdu, kad atėjo laikas es pabūsti, pasirinkti teisingą kelią ir aš tikrai nemanau, jog mes e, tarsi judame įprastų kelių. Ne, šios tendencijos yra naujovė. Aš tikrai dėkoju už tos jungtinis e, posėdžius, dėvė FAM ir su tartutinės priekybos komitetu. Sakyčiau, temos bendros skirtiems komitetams turi būti bendrai ir svarstomas. Taigi labai ačiū už tokį organizacinį sprendimą. Uh, ačiū. FAM komiteto šešėlinė pranešė iš AKR, ne ALDE, FDD, NF. Ticiana Begin, prašau. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti, taip pat pasakysiu ir Ajuto vardu, Inta komiteto kolegės vardu ir taip pat turiu balsuoti dėl Sakharovo premijos um, laureato, vėliau tai turėsiu išėti anksčiau, dabar itališkai. Norėčiau padėkoti ypatingai abiems pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Prekybos politika yra pa, pa, pati galingiausia priemonė, kaip mes pasaulyje galime perduoti lygybės teisų ir teisės viršenybės idėjas. Ir tas turi būti aišku ir tiems, kurie derasi dėl laisvos priekybos susitarimų. Ir taip pat, kai kalbame apie laisvos priekybos susitarimų poveikį lyčių lygybei, turime įvertinti ir, defe, ir gynybinius, ir puolamosius poveikius. Ir turime pasirūpinti, kad laisvos priekybos susitarimai nepakenktų moterų teisėms. Turime ginti žmonės, kaip sakė ir pranešėja, viešasias paslaugas, nes dažnai nutinka taip, kad moterys negauna prieigos prie pagrindinių teisių ir pagrindinių paslaugų, vandens ar sveikatos priežiūros paslaugų. Ir taip pat taip, tai kenkia ir jų emancipacijai. Mes turime pagalvoti apie jų galimybę dalyvauti darbo rinkoje, tai irgi labai svarbu. Kitas dalykas, bandydami apginti moteris Europoje ir pasaulyje nuo neigiamo tokių starimų poveikio, mes turime įdėkti tuos standartus ir principus, kur būtų galima pasiekti sažiningesnės, lygesnės visuomenės. Ir mes turime tai numatyti ir tvaraus vystimosi taisyklėse. Ir taip pat turime imtis ir operatyvinių ir kitokių sankcijų. Mes turime įtvirtinti standartus dėl produktų sertifikavimo atsižvelgiant į žmogaus teisės. Besivystančiose šalyse ypatingai tekstilės ir gamybos sektoriuose yra daug dirbančių moterų, tačiau dažniausiai jos dirba patį sudėtingiausią ir mažiausiai apmokamą darbą, jų kur kas yra mažiau vadybininkų lygmenių ir taip pat yra ir kitų sektorių, kur moterys pirmiausia praranda savo darbą ir dažniausiai jos išmaitinti turi visą šeimą. Na ir dar būtų labai naudinga surenkti tokius kultūrinius mainus ir ekonominį bendradarbiavimą ir kad verslininkės moterys Europoje e, daugiau bendrautų su kitomis verslininkėmis kitose šalyse ir svarbu, kad sutartyse būtų nuorodai į lyčių lygybę ar moterų uh, teisės. Turime įtraukti tas tokias gynybinės ir polamasias priemonės, kalbant apie moterų teisų integravimą į priekybos sutartis. Ta turime padaryti greitai, nes ir taip smarkiai atsiliekame. Ačiū. Dėkoju kolegoms. Dabar kreipsiuos į šešėlinius pranešėjus iš INTA komiteto ir pirmiausia suteiksiu žodį savo pačiam, kadangi aš atstovausiu tokią Saifį, kuri yra EPP šešėlinė pranešėja, tačiau šiandieną negali dalyvauti posėdėje. Taigi, mėly kolegos, tokie vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjoms už parengtą pranešimo projektą. Mano kolegė susipažino su tuo projektu ir panašu, kad projekte yra trys dalys. Pirmiausia, trumpai Įžanginės pastabos tokie vardu mes matome, kad priekybos sutartys yra galimybė paskatinti ekonominį vystimąsi, įskaitant ir moterų verslininkų įtraukimą į komercinį sektorių. Tai yra labai svarbi idėja, kuri dėja neįtraukta į pranešimą ir labai svarbu tą idėją akcentuoti. Tartutinis priekybos centras teigia, kad 40 procentų MVI visame pasaulyje valdo moterys. Taigi mes turime ir toliau skirti paramos priemonės mažoms vidutinėms įmonėms. Europos parlamentas neseniai savo rekomendacijoje dėl dėrybų dėl priekybos dėl Čilės ir ES priekybos ramščio atnaujinimo, kad būtų įtrauktas skyrius dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo. Ir mes tikimės, kad diskusijos ir pakrypsta linkme ir kad galiausiai atsiras ir kitų priemonių. Kalbant apie patį pranešimo projektą, akivaizdu, kad EPP siūlys pakeitimus tam, kad būtų num numatytos papildomos mintis, kad būtų už, užbaigtas tas tekstas ir mes norėtumėme pabrėžti, kad trūksta duomenų ir informacijos apie priekybą ir kokį poveikį daro lyčių lygybei. Taip pat mes apgailestaujame, kad lyčių lygybės klausimas nėra labai plačiai įtraukiamas į poveikio vertinimus, kuriuos atlieka kurie atliekami, kalbant apie laisvos priekybos susitarimus. Lyčių lygybė yra viena iš europinių vertybių, negalime jos kvesionuoti ir mes kreipiamės į komisiją, kad lyčių lygybės klausimas būtų įtraukiamas ES priekybos strategijos peržiūrą, nes tai turi tapti ir dabartinių apmąstymų dalimi, bandant pažaboti globalizaciją. Mes sveikiname nuorodą į GSP plus sistemą, kadangi tokiu būdu būtų galima pagerinti lyčių lygybę Dabar, kalbant apie tarptautinės konvencijas, jau yra dvi, kurios tiesiogiai yra susijusios su šiuo klausimu, kalbant apie konvenciją dėl bet, kokių, bet kokios diskriminacijos prieš moteris panaikinimą ir vienodą atlyginimą. Kalbant apie viešasis paslaugas, norėtumėme priminti savo poziciją, kurią visuomet gynė parlamentas savo rezoliucijose. Mes reikalavome, kad viešosios paslaugos nebūtų įtraukiamos į priekybos susitarimus. Tai yra raudonųjų, viena raudonųjų linijų. Taip pat norėtumėme, kad ES spręstų šį klausimą tarptautiniu mastu ir ypatingai PPO rėmuose. Tokiu būdu galėtumėme sukurti kur kas daugiau dinamiškumo šioje srityje. Taip pat norėtumėme paliesti ir galimybę įtraukti lyčių lygybės aspektą į būsimas laisvos priekybos e, sutartis, kur sutartise būtų specifiniai skyriai skiriami priemonėms, detalioms priemonėms ir įsipareigojimams, kurių privalu laikytis. Taigi, Pone Saifi pritarė kolegės Barbaros Materos nuomoniai ir išvadoms ir dėkoja pranešėjams už atliktą darbą. Taigi, tokie Saifi čia buvo pasisakymas, o dabar kviečiu kitus šešėlinius pranešėjus iš šimtą komiteto pasisakymui iš socialdemokratų frakcijos. Prašau. Aš Ima vardu, kuri negali dalyvauti posėdėje, bet ji patikė pasiteisinimą, kodėl yra, kodėl negali dalyvauti. Ir norėčiau padėkoti pranešėjams už projektą. Mes turime sustiprinti pagreitį ir pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip skatinti lyčių lygybę priekybos srityje. Aukšto lygio konferencija, kurią surengė komisija ir Tartutinis priekybos centras gegužės mėnesį, parodė, kad komisija, PPO ir kai kurios valstybės narės laikosi tos pačios pozicijos. Neseniai buvo paskelbta studija, kur kalbama buvo apie 20 besivystančių valstybių, kur lyčių lygybės aspektas turėjo didelės įtakos MVI dalyvavimui tarptautinėje priekyboje ir taip pat pamatėme, kad didelių skirtumų yra tarp vyrų ir moterų dalyvavimo priekyboje. Moterys mažiau turi galimybių gauti prieigą prie žemės, išteklių, taip pat informacijos ir tinklų ir socialdemokratų frakcija pritarė daugeliu tikslų, kurie įtraukti į pranešimo projektą. Be jokios abejonės reikia skubiai įtraukti lyčių lygybės aspektą į priekybos politiką ir tą daryti sistemingai. Mes reikalavome skirių, kad būtų kalbama apie lyčių lygybę laisvos priekybos susitarimuose ir kad būtų numatytos įgyvendinamos priemonės dėl tvaraus vystimosi. Taip pat dėl sankcijų. TTP sutartyje tai jau yra, kalbant apie darbo teisės ir taip pat mes siūlysime pakeitimus, kuriais įtvirtinsime tuos bendrus tikslus. Taip pat norėčiau paminėti, kad jautrus lyčių prasme požiūris reikalingas, reikalinga, kad įsisavintų visi veikėjai, reikalinga tokia politika, kur būtų užtikrinama pozityvi diskriminacija lyčių lygybės prasme. Tai nėra diskriminacija pagal žmogaus teisų E, savokas. Ir taip pat moterų dalyvavimas ir atstovavimas turi būti sustiprinamas dėrybininkų grupėse, konsultaciniuose organuose, taip pat reikalinga kaupti duomenis pagal lytis įvairiose šalyse prieš ir po dėrybų, priekybos dėrybų. Ir reikia pažymėti, kad ne visos moterys kyla iš tos pačios, tų pačių socialinių kultūrinių struktūrų. Skirius dėl lyčių ir priekybos dėl kurio bus pirmiausia deramasi su Čile, tam reikia daugiau turinio ir parengėmėjai veiksmai, kurie buvo patvirtinti biudžeto komitete praeitą savaitę, galėtų būti labai naudingi, bandant sukurti ES tokį pavyzdinį skyrių dėl lyčių aspekto. Taip pat reikalinga įtraukti MVI, skatinti elektroninę priekybą, pajėgumų kūrimą, prieigą prie finansų, preferencinę prieigą prie viešųjų pirkimų. Tai yra tik tai kelios tokios iniciatyvos, kurias galėsime pasiūlyti. Šiam tikslui galime pasinaudoti turimo, turimomis priemonėmis, tokiomis kaip Aid for Trade ir PPO prekybos lengvinimo susitarimas. Daug ką galima nuveikti, kad skatintumėme lyčių lygybės aspektus prekybos procesuose, tačiau laikas diskusijoms ribojamas, taigi aš tiek norėčiau šiandien pasakyti ir dėkoju uždėmesį. Uh, Labai ačiū kolegijai. EKR er šešėlis pranešėjas. Aldės šešėliai pranešėjai. Žaliųjų. Aš noriu asmeninės pastabas pateikti, ne kaip šešėlinė. Taip, taip, aš iš pradžių steiksiu žodį šešėlėms pranešėjams, o paskui visiems kolegoms kurie norėtų pasisakyti. Taigi FDD jau kalbėjo, NF nenorėjo paskirti šešėlio pranešėjo, taigi dabar žodis Europos parlamento nariams, žodis vėlgi jums. Labai ačiū, aš dabar kalbėsiu vokiškai, dėkui. Um, meiner... Norėčiau savo kolegės Marija Arena vardu keletą pasakyti keletą žodžių pasakyti, ji negali dalyvauti, aš čia trijų asmenų vardų kalbu, taigi kolegės mintis. Dažnai girdima ir ji mano, kad besivystančiose valstybėse iš prekybos moteris negauna jokios naudos netgi priešingai sumažėjo jų socialinės teisės, jos yra išnaudojamos, pavyzdžiui, žemės ūkio arba tekstilės sektoriuose dažnai yra moteris ūkininkės nuvaromos nuo žemės ir kaip užtikrinti, kad tose sąžiningos prekybos sutarimuose būtų išvengta tokių dalykų, ypač juos įgyvendinant, aišku, laisvosios priekybos susitarimai e, daro poveikį ir europietėms ir nebūtinai tas poveikis teigiamas. Naudą dažnai gauna pramonė, profesijos, kuris yra tradiciškai vyriškos, automobilių pramonė, transportas, kitos panašios sritis. Taip pat kolegė išsako tokią abejonę. Pažvelkime į tekstilės sektorių nevengiama iškeldinti gamybos į pigesnės valstybės, europietės moteris čia praranda darbo vietas ir akivaizdu, kad prekybos susitarimai turi poveikį moteriams ir Europoje. O dabar mano pozicija. Šiuo metu dėriuosi dėl rezoliucijų, dėl sustarimo su e, Australija, Nauja Zelandija. E, turėtumėm lapkričiui pasiūlyti šią rezoliuciją. Ačiū, e, ponė Vinkarai, kad jūs taip palankiai atsiliepėte apie lytie, lyčių klausimų skyrių. Mes pabrėžiame, jog tokio skyriaus reikia, tačiau ne visi to žavisi. Ir EPP, ALDE ir EKR frakcijos labai abejojo tokio skyriaus reikalingumu. Aš noriu pabrėžti, kad naujoji susitarimų karta turėtų būti papildyta skyriaus skyriumi lyties klausimais ir ketvirtadienį jums turėsite progą įtikinti savo kolegės, kolegas, kad reikia lyčių klausimų skyriaus, tikiuosi, jog susilauks šis pasiūlymas daugumos, mes turime paminėti susitarimo moterų padėtį, turime įvardinti moterims galimybes dėl prekybos susitarimų, tačiau dėja kol kas apie tai pernelyg mažai duomenų, todėl siūlau, siūlyčiau rinkti duomenis apie susitarimo poveikį moteriams ir kaip jos gali gauti naudą iš prekybos susitarimų. Ir tikrai, ponė pirmininkė, būtų puiku, kad įtikintumėte kolegas pakeisti nuomonę, ypač e, dėl rezoliucijų Australijai, Naujai Zelandijai, kad reikia įvesti skyrių lyčių klausimams. So nu, Taigi, reikia padaryti du dalykus man dabar. Visų pirma, žvelgiu į salę, ar yra dar kolegų prašančių žodžio. Nematau, kad tokių būtų. Taigi, antras dalykas turiu sureaguoti į pateiktą prašymą ir noriu labai pagarbiai Jums priminti, kad aš skaičiau Tokijos raštą, tai jeigu turite kažkokių pastabų dėl lyčių skyriaus, su jie ir kalbėkite, o mano asmeninė nuomonė yra visiškai kitokia negu tai, ką ką tik perskaičiau. Nes aš tiesiog buvau savo gerbiamos kolegės atstovas. Ir tikrai atidžiai skaičiausi, ką, sakė, kogie, ką skaitė kogie, kolegė Čikų, kolegės Materos vardu. Taigi Noriu tiesiog pasakyti, kad tai nebuvo mano asmeninė nuomonė ir vienas, viena, vienas iš diskusijų tarptautinių prekybos komitete dažnai būna tokios, kad prekyba yra priemonė propaguoti daug svarbių ES vertybių. Pati prekyba ar prekybos susitarimai yra priemonė skatinti tas vertybės bet stengiamės nepamiršti, kad priekybos susitarimai visų pirma yra skirti priekybai. Ir jeigu į juos bandysime įnešti pernelyg daug kitokių aspektų, tuomet bus labai sudėtinga susidėrėti dėl priekybos susitarimo ateityje. Todėl, manau, turime laikytis pagrindinių ES vertybių bet kartu ir žvelgti realistiškai. EPP visą laiką tą darydavo, visą laiką realiai žvelgdavome į tai, ką reikia padaryti ir ką realu padaryti. Ir aš e, tikrai džiaugiuosi, kad pranešėja paminėjo e, pranešimą apie mineralus iš konfliktinių zonų. Tai buvo tikrai labai svarbus pranešimas Europos parlamente. Ir tai buvo kaip ir lūžio taškas, nuo kurio kitaip ėmėme žiūrėti į pasaulio problemas. Uh, Bet noriu dar ką pasakyti, ir tai bus mano paskutinė pastaba, kad mes labai dažnai ruošiant pranešimą dėl mineralų iš konfliktinių zonų, dažnai sakydavome, kad neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios vyksta tose konfliktų zonose. Tai pilietiniai karai, žmogaus teisų pažeidinėjimai, priimdami ES teisės akto, todėl kad tos problemos nėra ES vidaus problemos. Tos problemos vyksta kito, kitoje zonoje, taigi reglamentas ar mūsų vidaus teisės aktas gali būti tik viena iš priemonių taikoma kartu su kitomis priemonėmis. Tai yra, pavyzdžiui, priekybai taikoma parama arba kitokią pagalbą toms valstybėms, kad jos taptų normaliomis funkcionuojančiomis, o ne žlugusiamis valstybėmis, kokios dabar yra. Uh, Taigi mes ne, nepamirškime, kad mes čia ES neišspręsime tų vietinių problemų. Mes turime nepamiršti, kad reikalinga yra ir kiti priemonė, kitos priemonės, ne tik tai prekybos susitarimai. Reikia, kad ES būtų jaučiama ir matoma ten vietoje, jeigu norime kažką ten pakeisti. Dėkoju už suteiktą galimybę ir gražinu žodį savo bendrapirmininkiai. O aš suteiksiu žodį poniai Bjork, kad ji galėtų pateikti savo baigiamasis pastabas. Labai ačiū, ačiū abiems bendrapirmininkėms, INTA pirmininkui už jūsų nuomonę. Tikrai labai smagu visada apsilankyti kitose komitetuose, išgirsti, kokia yra jų perspektyva ir nuomonė. Uh, FAM komitete mes tikrai norime pasinaudoti bet kokią priemonę, kuri galėtų paskatinti, užtikrinti lyčių lygybę. Taigi mes šito pranešimo lauksime su entuzijazmu, nes žinome, kad tai yra priemonė, kuri tikrai gali padaryti kažkokį skirtumą pasaulyje. Na ir matau, kad mūsų požiūrį šiek tiek skiriasi, ponas pirmininkas tą irgi paminėjo bet matau, kad daug mano kolegų ir šešėliai pranešėjai iš INTA ir FAM komitetų daug apie tai galvoja, turi savo nuomonę apie specialų skyrių lyčių klausimams, apie privalomas taisyklės, galbūt net ir sankcijas. Būtent ką daryti, jeigu partneris ar įmonės nesilaiko nustatytų taisyklių, dėl kurių buvo susitarta. Uh, Taip pat buvo paminėta viešosios paslaugos, tai yra labai svarbus dalykas, galvojant apie lyčių lygybę, taip pat įvairios moterų grupės, kaip vartotojos, kaip darbuotojos, visus tos aspektus taip pat reikės integruoti į pranešimą. Bet man atrodo, kad vienas dalykas, dėl ko visi sutarėme, kad tai yra labai svarbus ir savalaikis pranešimas, ruošiamas kaip tik tuo metu, kai Europos komisija dirba rengdama prekybos strategiją ir mes su jais bendradarbiausime. Paprastai Europos parlamentas taip ir elgesi. Ir taip pat matau, kad nerima mums kelia tos teisiškai privalomos taisyklės ir skyrius skirtas lyčių klausimams, bet noriu priminti kolegoms, kad Vienas, viena dalis kalba apie tai, kad moteris turi naudotis ekonominėmis a, galimybėmis, o kita pranešimo dalis kalba apie tai, kad reikia ginti moteris. Taigi, lauksiu tolesnio bendradarbiavimo, mūsų pirmininkė toj pristatys datą, iki kada galima teikti pakeitimus, lauksiu jūsų pakeitimų raštu, o kai juos gausiu, dirbsiu toliau. Dar kartelį dėkoju visiems ir taip pat perdulinkėjimą nuo ponios Forensos, kuris šiandieną negalėjo dalyvauti posėdėje. Ačiū. Tai pakeitimus galima pateikti iki spalio 16 dienos, iki 5 valandos. Taigi yra dar šiek tiek laiko. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems šiandienos diskusijose. Dėkoju ponui Winkleriui. Kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 22 dieną. Svarstysime pakeitimus O šiandieną dėkoju, posėdis baigtas, pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams bei abiems sekretoriato atstovams, kad padėjo mums parengti šį posėdį. Dėkoju.